Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fahren wir fort. Es ist schon fünf Minuten nach der. Ar kolegos jau susirinko, ar jau galėtumėm pradėti posėdį, jau yra penkios minutės po trijų. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra 17. Tai yra nuomonių keitimasis su pranešėju dėl rekomendacijų dėl CETA susitarimo sudarimo. Pateiksiu keletą pranešimų iš savo pusės. Mes labai gyvai apsikeitėme nuomonėmis iš, su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Aptarėme nemažai temų šiuose diskusijose tų klausimų, kurie buvo gyvai aptariami ir Europos parlamente, pasikeitėme nuomonėmis, tai buvo e, vaisingas pasikeitimas nuomonėmis. Antras pranešimas. Įvairiose parlamento struktūrose mes taip pat galėjome aptarti dalyvavimo klausimą, nuomonių tiekimo klausimą. Galėjome suderinti mūsų darbo tvarkės. Esu tikras, kad jūs žinote, jog planuojame keistis nuomonėmis su teisės tarnybomis ir pasižiūrėti, kokia yra teisininkų nuomonė apie bendrąjį instrumentą, bendrąją priemonę ir deklaracijas. Šiandien e, turėjo būti toks klausimas, bet mes jį atidėjome kitam posėdžiui, kuris vyks 5 gruodžio. Ir Prieš tą posėdį mes gausime teisės tarnybos raštišką nuomonę, kurią galėsime išsinagrinėti. Taip pat buvo atidėtas sprendimas iš aplinkos komiteto dėl nuomonės rengimo. Tai bus, balsavimas vyks gruodžio mėnesį. Dėl to mes turime atiduoti, atidėti ir e, mūsų komiteto balsavimą, kuris dabar vyks sausio 24. Tai turės poveikį ir plenarinės sesijos balsavimui. Balsavimas vyks antrame vasario, antroje vasario plenarinėje sesijoje Strasbūrė. Tai tiek įžanginių pastabų. O dabar išklausykime mūsų pranešėjo dėl rekomendacijų susijusių su CETA susitarimu. Žodis pranešėjai, prašau. Thank you, Bernd. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos, komisijos atstovai, mūsų draugai iš Kanados, visi, kurie esate šiame šioje salėje. Jūs visi turite mūsų rekomendacijų pasiūlymą dėl tarybos pasiūlymo dėl Kanados ir ES bijos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarimo. Kaip rekomendacijų projektas, kurį jūs turite ant savo stalo, ten yra patikti įvairūs pasiūlymai. Aš Trumpai norėčiau dar kartą pakartoti tai, ką mes jau visi ko gero žinome, kad CETA, mano manimu, yra pats šiuolaikiškiausias ir plačiausio užmojo tarptautinės priekybos susitarimas, koks, buvo, koks yra buvęs iki šiol. Ir mes džiaugiamės tais įgaliojimais ir tuo darbu, kuris iki šiol buvo nuveiktas. Tai yra priekybos susitarimas, kuris vyko pačiu skaidriausiu manomų būdu iki šiol. Noriu pabrėžti, kad Kanada yra mūsų svarbus strateginis partneris, taip pat priekybos ir investicijų partneris. Noriu pasakyti, kad rezultatas, tai ką mes turime ant savo stalo, visiškai atitinka mūsų tikslus iškeltus dėrybų įgaliojimuose. Europos parlamento teisės tarnyba pareiškė, kad tarptautinė e, sistema atitinka, tarptautinė teismų sistema atitinka ES sutartis Mes kol kas laukiame laikino taikymo šio susitarimo, tai yra labai svarbus, esminis dalykas. Ir kadangi mes šiek tiek atidėjome balsavimą mūsų priekybos komitete, taip pat apskritai Europos parlamente balsavimą, taigi dar turime šiek tiek laiko, kad galiausiai galėtume paprašyti parlamento teisės tarnybos atsakyti dar kartą į paskutinius iškilusius klausimus. Dėl prekybos susitarimo turinio. Daugybę kartų jau tai svarstėme, kalbėjomės su suinteresuotomis šalimis, taip pat tarpusavėje tai analizavome. Tai apima diskusijas apie visą naudą, kurią atneš tas prekybos susitarimas. Trumpai tai paminėsiu, tai yra prekyba prekiamis, ypatingai svarbus dalykas, svarbi dalis sustarimo, nes tai eliminuoja visus, beveik visus muitų mokesčius. Priekyba paslaugomis taip pat labai svarbus klausimas, jis suteiks geresnę prieigą prie rinkos tiek Europos paslaugų teikėjams ir Europos įmonėms. Tai taip pat suteiks žalę šviesą daugybė mažų ir vidutinių įmonių, nes iki šiol buvo skundžiamasi, kad mažos ir vidinės įmonės dalyvauja tik maždaug vienu procentu priekyboje su Kanada. Norėčiau tikėtis ir viliuosi, kad po to, kai sudarysime, ratifikuosime šį priekybos sustarimą, tas vienas procesas gerokai išauks ir kad tai turės didelės naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, tai bus naudinga ir didžiosioms įmonėms, žinoma, jos nėra blogis. Taip pat yra didžiulė pergalė visai Europos Sąjungoje, nes tai mums atveria rinkas Kanadoje. Tai yra antra pagal dydį e, šalis pasaulyje, joje vyksta daugybė dalykų ir dabar mūsų įmonės galės dalyvauti viešuose konkursuose dėl darbų toje šalyje. Tai yra taip pat labai svarbus e, aktyvus interesas ES dėrybininkams po to, kai tas sustarimas bus galutinai sudarytas. Tai svarbu ir investicijoms. Investicijos nėra, nėra didžiausia ir nėra matyti svarbiausia dalis, bet gana prieštaringa dalis šiame susitarime. Aš pats asmeniškai to nesibaiminu, manau, kad mes sudarėme gerą susitarimą, siūlydami labai skaidrų metodą, objektyvų metodą, kaip mes pasirinkame teisėjus. Ir viskas priklausys nuo mūsų. Mes turėsime pasitikėti mūsų atrinktais teisėjais, kai reikės nagrinėti kažkokias problemas, jeigu tokių iškiltų. Pažiūrėsime, kaip eisis. Ir taip pat turime e, bendrą aiškinamąjį instrumentą. Komisija deklaruoja, kad politiškai tai yra mišrus sustrimas, Bet mes dar turime galimybę labai išsamei išnagrinėti tą sutarimą ne tik Europos parlamente, bet ir nacionaliniuose parlamentuose. Ponas Langė tai, tai prieš valandą tai svarstė su mūsų kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Taigi manau, kad visos būtinos priemonės yra, kad galėtume judėti toliau, dirbti toliau. Ir dabar aš laukiu jūsų pasisakymų, taip pat rekomendacijų dėl, dėl šio dokumento rinkimo. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodžius šešėl, žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, ponas Moisa. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu pateikti aiškius, blaivius argumentus, žiūrėdamas į tą teisinį tekstą. Bandysiu taip pat apžvelgti ir likusias abejonės ir klausimus. CETA iš tiesų yra pažangus priekybos susitarimas Joje yra labai daug pažangių elementų. Manau, kad apskritai CETA susitarimas yra labai svarbus pareiškimas globalių mastų. Šalia jo yra ir teisinis tekstas, ir jis įtvirtina, kad prekyba ir teisiniai dalykai neprieštarauja vieni kitiems. Čia kalbam apie sustarimus, gretutinius sustarimus, pavyzdžiui, dėl tvaraus vystimosi. Galbūt buvo mažiau entuzijazmo iš Kanados pusės dėl aplinkosauginių dalykų, bet mes viską pristatėme kaip dokumentų rinkinį, darbo teisė, aplinka, taip pat ir tas skirsnis, kuris apima abu šios dalykus, yra didžiulė pažanga priekybos sustarimų istorijoje. CETA draudžia abioms šalims e, nepaisyti aplinkosauginių teisės aktų, e, prekybos ar investicijų veikloje. Taigi yra e, nustatyti teisės aktai ir nuostatos, kurios turėtų blokuoti priekybą, jeigu būtų nepaisoma tų nuostatų. Buvo įvairių diskusijų apie tai, bet tiesa yra ta, kad tai neįeina į bendruosius ginčių sprendimus, ginčių aiškinimus, kurie apima ir sankcijų numatymą. Ir turbūt teisinga būtų pasakyti, kad labai retai ar beveik niekada mes nenaudojame savo laisvosios priekybos susitarimuose e, mechanizmus dėl ginčių sprendimo su sankcijomis. Čia mes turime įsipareigojimą iš abiejų šalių pusės atlikti ankstyvą peržiūrą veiksmingų, veiksmingo nuosadų įgyvendinimo dėl priekybos, investicijų ir priekybos bei aplinkosaugos. Ir mes galėsime viską labai atidžiai stebėti, kaip viskas vystysi šioje srityje. Yra formuluotis, kur sakoma, kad ir, ir darbo, ir aplinkosaugos sky, skyriuose sky, kad yra nustatytos ribos, tam tikros normos ir yra nustatyta aiški kryptis, jog reikia užtikrinti geresnę apsaugą, aplinkos apsaugą ir gerinti veiklą šioje srityje. Trumpizmo kontekste daugybė e, iššūkių iškyla, iškyla apskritai abejonių dėl klimato kaitos ir jo poveikio. Keičiasi paradigma, bet mes norime išsaugoti e, mūsų kryptį klimato kaitos rytyje ir tų organizmų mes ir laikysimės. Atsargumo principas. CETA nekalba apie atsargumo principą nustatytą sutartyse, bet sutartie bent jau dviejose vietose aš radau, kad nors tai yra nevadinama atsargumo principu, bet yra aiški, aiškios formuluotės, kurios kalba būtent apie tai. Pavyzdžiui, 23 straipsnio 3.2 sakoma, kad šalis pripažįsta, kad kai egzistuoja ar, ar yra potencialus pavojus, kai galima sukelti lygą ar, ar, ar sužeidimą fiziniam asmeniui, reikia įvertinimų, mokslinių įvertinimų, pagrindimų ir tai gali būti priežastis stabdyti tam tikrą veiklą. Užbaigiant apie darbą ir aplinkosaugą. Kanada jau ratifikavo 7 iš 8 tarpinės darbo organizacijos konvencijas. Ir Kanada yra įsipareigojusi ratifikuoti ir paskutinį e, Liepos mėnesį ateinančių metų. Ir CETO e taip pat yra laikomosi tų, tų konvencijų ir Kanada e, iki 17 metų vidurio bus pasirašyti visas reikalingas konvencijas. Dažnai sakoma, ir komisija dažnai tai mini, kad sudarant priekybos susitarimus mes skleidžiame pasaulyje savo aukštus standartus. Sudariusi tą susidarimą ekonomiką, kuri grindžiama Europos standartais ir normomis, Čia galėčiau identifikuoti tris sektorius, kuriuos mes transformuojame ir prilyginame ES standartams. Žemės ūkis, automobilių pramonė, tekstilės sektorius. Tai yra tie trys svarbiausi sektoriai. Kuo didesnė yra ekonominė valstybė, tuo jinai organiškai labiau implikuoja savo standartus kitoms valstybėms, kitoms šalims. Čia stengiamasi nesivadovauti neigiamo sąrašo požiūriu. Ir aš kalbu apie sektorių, kuris nėra apsaugotas antrame priedė, nėra pakankamai apsaugotas. Ir ten yra dar daugybė erdvės e, priimti e, sprendimus ateityje. Yra paradigmos pasikeitimas ISDS. Ir aš tikiuosi, kad tiek visas parlamentas, tiek mano frakcija ne, nepraras e, to įgyto pagreičio, kai kalbame apie tarptautinių bendrovių vertinimą ir požiūrijas. Reikia taip pat neprarasti aplinkosaugos ir darbo kriterijų, kai yra viešieji pirkimiai vykdomi, užtikrinti naudą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Darbo komitetas e, taip pat pateikė e, šios rekomendacijas reikia mm, daugybę punktų įgyvendinti susijusių su muitų mokesčiais, su įvairiomis patikromis, pirmojo, pirmojo patekimo į šalį punkte ir taip toliau. Būtina e, tuos dalykus e, atlikti, tai daryti veiksmingai ir nedidelėmis sąnaudomis. Aš e, visada dalyvausiu visose diskusijose, skebėsiu tas diskusijas, kurios vyks ateinančiais mėnesiais. Ir socialdemokratų kolegų didžioji dauguma pritarė šiam susitarimui. Pirmininkas dėkoju, kolegos. Mes turime šiek tiek apriboti mūsų kalbėjimo laiką, nes kitaip negalėsime visiems norintiems suteikti žodžio. Todėl prašau kalbėti kiek galima trumpiau, glaušiau. Ponas Kempel, prašau. Ačiū, čia yra ta. Tarsi kiekvieną rytą nubundame ir prieš akis iškyla CETA susitarimo klausimas. Taip mes e, visiškai remiame šį pasiūlymą, e, pritarėme E, laisvos priekybos susitarimui. Tai yra pirmasis tokio lygio, tokio pobūdžio susitarimas sudarytas skaidriai su labiausiai išsivyščiusią ekonominę valstybę. Tai apima ir paslaugas, tai yra labai svarbu, ypatingai Junktinė karalystė. Viešieji pirkimai taip pat yra gera žinia. Ir atveriamos galimybės e, provincijų vyriausybėms dalyvauti tose viešuosiuose pirkimuose. Daug yra pliusų, daug yra privalumų atsiradus tam susitarimui. 99 procentai nežemės ūkio e, tarifų jų nebeliko. Taip pat nėra judėjimo laisvės. Ir ES e, politikai gali uh, vertinti CETA kitų požiūrių, kitų kampų, kad nebūtinai reikia užtikrinti darbo jėgos judėjimą, siekiant uh, suteikti prieigą prie rinkų. Kalbant apskritai, tai labai geras priekybos susitarimas, kuriam visi turėtume pritarti ir aš raginu uh, tuos, kurie bando ieškoti kažkokių protingų kelių, kad atidėtumėm to susitarimo uh, patvirtinimą ir ratifikavimą. Turime kuo greičiau tai padaryti ir gauti iš to naudos. Thank you, Chair. Um, I will... Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu neilgiau negu man leista, bet noriu pasakyti visų pirma, kad visi turėtų vienodas galimybės arba kalbėti išsamei arba ne. Bet tiesa yra tai, kad ponas Moisa iš socialistų demokratų frakcijos daug ką pasakė apie išsamų darbą apie tai, ką mes dirbame per pastarosius keletą metų dėrybų procese, siekiant užtikrinti, kad jos eitų tinkama kryptimi, ne vien tik tai užkirsti kelią pavojams, tai yra karšta tema, kalbant apie CETA, bet taip pat ir pasinaudoti galimybėmis prieiga prie rinkos, e, rinkos apsauga ir e, paslaugų įtrauktis, e, kuri suteikia daug galimybių mūsų piliečiams. Ir pirmieji rezultatai rodo, kokią e, įtaką parlamentas darė ir aš tuo didžiuojuosi. Gerai, kad mes dirbome siekdami nušviesti įvairius aspektus, kuriuos minėjo įvairios politinės grupės ir mes pasiekėme didžiąją daugumą ir darbe manome, manome, kad e, rezultatuose atsispindės mūsų darbas. Svarbu e, žinoti, kaip keičiasi mūsų pasaulis ir e, reiškia, kad neturime prarasti laiko. Kanada yra transatlantinis partneris, partneris, dar svarbesnis dabar negu prieš mėnesį. Tai yra šalis, tai yra sąjungininkė, partneri, su kuria mes turim tas pačias vartybės ir turėtume kartu E, besikeičiačiame pasaulyje ir stęsti įvairius klausimus ir taip pat stiprinti daugia šalį prekybos taisyklių sistemą ir e, užtikrinti tinkamos investicijų apsaugos mechanizmą, apsaugos mechanizmą per tarptautinių e, teismų e, pagalbą, o čia geriausias partneris yra Kanada. Manau, kad tai, kaip e, mes e, tvarkomės su procesu, ratifikavimo procesu. E, čia Europoje išbandė jų, jų kantrybę ir man daro įspūdį, kaip e, yra įveikiami tie surprizai, kuriuos e, kai kurie pateikia. Na, aš tikiuosi, kad tas terminas, kuris buvo vėl nukeltas mano frakcijos nusivylimui, šį kartą jau bus įvykdytas ir tikiuosi, kad įvykiai per pastarusius keletą mėnesių ir metų, kai mes kalbėjom apie šitą susitarimą, turėtų pabrėžti tai, kad taip, mes daug ką laimėsim, daug ką gausim iš šitos sutarties, bet kai ką ir prarasim, jeigu neveiksime rimtai ir neprisimsim atsakomybės po viso atlikto darbo. Labai ačiū. Taip, e, darbo yra daug, daug investavome. Anne-Marie Mineur. Dėkoju pirmininkė. Vakar 455 Europos ir Kanados piliečių visuomenės organizacijų parengė dokumentą, kur yra išsakytas prieštaravimas, grįžti prieštaravimai į CETA. Tos 425 organizacijos tikrai e, atliko rimtą tyrimą, jos išanalizavo CETA, e, skiria tam laiko ir jos pateikė gana rimtų prieštaravimų. Atėjo laikas, kad Europos parlamentas išsiaiškintų, žiūrėtų, ką mes konkrečiai darysime ir ką mes renkamės. Norėčiau e, susitelkti ties keletų punktų. Yra, jų yra daugybė, bet aš išskirsiu tik tai kelis svarbiausius, kuriuos reikia pacituoti. Kadangi e, tos daugiau negu 400 organizacijų išsiaiškina visus smulkiausius aspektus. Visų pirma, CETA suteikia užsienio investuotojams galimybę apeiti mūsų kai kurios įstatymus. Tai yra grėsmė viešo paslaugoms ir padidina neligybę. Ir taisyklės, kurios mes taikome darbo rinkoje, negali būti laikomasi. Ir mm, tiek Kanada, tiek ES tampa mm, jautresnės ir labiau pažydžiamos e, įvairių krizių. Taip pat kyla grėsmė ir ūkininkams pažeidžia privatumą, duomenų apsaugos reikalavimus ir daro įtaką esminėms e, viešosios politikos sritims. Čia turėtume pateikti bendrą atsaką į šitos nuogastavimus. Ačiū, Čanikėdu. Quelle est donc notre responsabilité de par... Kokia mūsų kaip parlamento atsakomybė šitoj srity? Aš e, tikiuosi, kad tie laukia tie, kurie yra atsakingi už šitos sudarties sudarimą, kad jie primena mūsų atsakomybę ir mūsų pareigą ginti laisvę ir e, mūsų įsipareigomis ir į Kanadai, ir Junktinėms valstijoms. Ir jums su informacijai, kai buvo e, visku, darimas dėl šitos e, sutarties ir buvo E, pakalbam apie skalūnų dujas. Ir būtent Obama, kuris prieš Paryžiaus sustarimą pasakė, kad ne, tas sustarimas netinka. Įdomu žinoti, kaip trudo e, modernus asmuo susitarė su e, Trumpu, su Trump, Trumpu ir jie, galiu pasakyti, kad Kanada neatsuko nugaros tokiai politikai ir neatspindi klimatos gynybos apginimo interesų. Ir piliečių visuomenė, kaip jie atsakys tokius klausimus, kokia yra mūsų atsakomybė. Praėjusią savaitę teisės tarny... pasikvietėme svečius teisės tarnybą. Jie daug ką paaiškino, aš ne viską supratau, aš ne juristas, bet jie sakė, kad visi nuogastavimai yra išspręsti, visi klausimai išspręsti. Ir buvo patiktos deklaracijos, aiškinamiai dokumentai. Mes gavome komisijos teisės tarnybos atsakymą, kuris buvo šiek tiek kitoks, būtent apie galimybę sustabdyti į galiojimą. Ir dar komisijos teisės tarnyba reikalauja, kad šis parlamentas primtų susitarimą, kaip įmanoma e, greičiau, nors e, tarptinio tribunolo klausimas dar nėra išspręstas. Tai kaip mes atsakysim piliečiams, kad mes kontroliuojam nuo A iki Z visą, e, vis, visą sutartį, visas nuostatas, kuriame, kurį pasirašysim. Ir arbitražo teismas, dėl arbitražo teismas, ar mes e, galim balsuoti dėl tokios sutarties, kai mes nežinom e, iki, iki galo, kas e, joje įrašyta. Na, tai, e, klausykite, kokia buvo diskusija šį rytą, ką mes kalbėjome su darbo komitetu. Ir e, ar tai bus pozityvų ir naudinga darbo vietams, kai kuriems sektoriams tai bus naudinga, kai kuriems sektoriams bus nenaudinga, bet kokia yra mūsų atsakomybė, kai yra toks didelis nedarbas ir koks bus poveikis pramoniai, kokie bus poveikis paslaugoms. Mes turime balsuoti žinodami viską. Mes negalim balsuoti už sutartį, kuri dar nėra baigta, sutarimas nėra baigtas ir mes negalime to daryti. Prisinkime atsakomybę. Merci, Tiziana Begin. Dėkoju, Tiziana Begin. Dėkoju, kolegos. Na, nenoriu prieštarauti kai kuriems nuomonėms, bet noriu tik užduoti klausimą. Jeigu mes susi, pasirašom e, susidarimą, tai ar nereikia perskaityti visko išsamei, nes praėjusį mėnesį, praėjusią savaitę, e, praėjusiam savaitėm parlamentas e, Strasbūrė nepritarė susidarimui ir e, mes niekas negalim pasakyti, kad mes nesam e, susipažinę e, su, su, su darbu ir, ir mes negalim pasakyti, kad mes esam prieš ar už sutartį, bet kalba yra apie legalumą, apie teisėtumą. Kaip sakė kolega, reikia teksto, kuris atitiktų ES teisės principus ir e, atitiktų piliečių lūkesčius. Ir Mes esame tarptautinės priekybos komitetas, mūsų darbas yra stebėti tarptautinę priekybą, o jeigu mes netikrinsime ir nestebėsime, ko mes čia renkamės, e, piliečių nepasitikėjimas politika didėja ir jie nepasitikė, kad mes vykdo, vykdysim e, skaidrę politiką. Mūsų komitetas žino, kad europinės sutartis leidžia mums pritarti arba atmesti kai kurios teisės aktus, bet mes turim pateikti sprendimą, komitetai turi pateikti sprendimą ir e, reikia daryti tai parlamento, ne vien tik tai politinių frakcijų, frakcijų lygmenių. Mm, tai mūsų pareiga, kad piliečiai pasitikėtų mumis. Dar keturi kolegas prašė žodžio. Labai greitai uh, užbaikim šitą proceso dalį. The... Ačiū, o pabandysiu neįmanoma. Tai e, anglišką kalbą, švedišką kalbą pasakyti angliškai. Negalim, nemato mišką per medžius. Kartais, na, supratot, tai gerai Kartais e, šios diskusijos dėl CETA susitelkia ties vis mažytėm detalėm, bet nematom bendro vaizdo. Taigi, ženkim žingsnį atgal, pažiūrėkim, koks yra tekstas, kokia yra sutartis, ką e, norim pasiekti ir ką pasieksim. O tai padarę galėsim užbaigti vieną dalyką ir pastebėti vieną dalyką. Tai be galo geras susidarimas. Ir ES e, eksportas padidėja 50 procentų, pastukų eksportas padidėja 40 procentų ir e, teta apima daug apima viską ir reikia manyti, kad rezultatai bus dar geresni ir naudingesni Europos Sąjungai. Nebeliks daugelio tarifų nuo pirmosios dienos ir galiausiai po keletą metų bus išmengta visų tarifų. Ir žemės ūkija yra taip sudėtinga, kartais nepasiekiama rezultatų, bet 92 procentai mūtų išnyks, tai nebebus taikomi Europos, europiečiams ir bus galimybė e, naudotis e, rinkomis tikrai yra aiškios taisyklės e, intelektinės nustavybės srityje ir mūsų teisės Kanados rinkoje bus labai aiškios, o tai labai svarbu. Ir e, tradiciškai uždaras paslaugų sektorius bus atviras konkurencijai, pavyzdžiui, e, energija, telekomas, e, jūrų transportas, finansų paslaugos. Bet šio, ši nauda yra ne vien tik tai Europos verslui, bet lygiai taip pat naudinga bus ir mūsų vartotojams, kurie turės geresnį, pigesnį maistą paslaugas ir vartotojų apsaugos standartai liks nepakitę kaip dabar. Balsuoti už tai, e, nebalsuoti už šią sutartį būtų ne vien tik tai neatsakinga, bet ir neprotinga. Very much. Uh, Džutke Daling. Dėkuoju pirmininkė. Na, priešingai tam, kas buvo pasakyta, aš manau, kad yra gerai, kad e, tiek komitete, tiek parlamente bastavimas atidėtas kitiems metams, nes reikia išsamios diskusijos apie CETA, apie mūsų priekybos susidarimus visame parlamente. Ir mm, to norėjo visai lie komitetų ir parlamento narių kitose komitetuose. Tai jeigu mes pažiūrėsime į e, patirtį susijęs su TTIP sprendimu ir vienas iš būdų e, su, rasti bendrą sutarimą, tai yra įtraukti kaip įmanoma e, visų aktyvių dalyvių, kad vis, kai yra tokia padėtis, kad žmonės galvoja, kad jie negalės aktyviai dalyvauti vieno, dėl vienos ar kitos priežasties, tai tikrai sugrė nemalonę nemalonė patirtį šitame parlamente ir labai gaila. Man blogiausia, blog, atrodo, kad blogai, jog atidėjome ir tai, kad aš negalėsiu balsuoti, nes būsiu matinystės atostogose, bet aš galvosiu apie visus jūs ir sausį, ir vasarį. Taip pat e, noriu pasidžiaugti ir diskusijomis nacionalinėse parlamentuose, nes aišku, kad priekybos susitarimai tai nukrypsta nuo klasikinių tarifų ar mūtų klausimų, bet kalbam apie taisyklės, nes reikia išmintingo, protingo dialogo su nacionaliniais parlamentais ir šio dabarnė diskusija su nacionaliniais parlamentais buvo labai naudinga kai dėl proceso e, susijusio su teta, netgi jeigu aš balsuočiau, aš rekomenduočiau e, laikytis tų karių, kurias siūlo nacionalinės delegacijos. Kas aišku iš praėjusios savaitės Strasbūro diskusijų yra tai, kad pateikti 28 dokumentai. Visi šitie dokumentai keičia diskusijas. Daugelį kolegų tai yra svarbus dokumentai ir suprasti, kaip e, bus laikomasi taisyklių ir kokia įtaka procesui yra labai svarbi. Yra visa vėliai skirtingų nuomonių komisijos ir parlamento teisės tarnyba laikosi skirtingų nuomonių apie šitos deklaracijas ir dokumentus. Tai reikia užtikrinti aiškumą prieš perinant prie balsavimo. Tai yra svarbu ir dėl to, kad yra skirtingos nuomonės už parlamento ribų. Ar tikrai bus išsklaidytas piliečių nuogastavimas? Tai negalime pasakyti, kad e, par, proceso parlamente metu mes išsiaiškinam visus klausimus ir išsklaidymus tuos nuogastavimus. Ne, e, nuogastavimai išliko. Ir dar yra daug darbo padaryta, didelė pažanga pasiekta, kalbant apie priekybos teisės teisės. Ir komitete mes turim turėti aiškę programą, kaip parlamento nariai dalyvaus procese, jeigu CETA bus ratifikuota ir bus vykdyti tie pokyčiai turi būti aišku, koks yra mūsų vaidmo, kai bus, nu, bus e, parengiama ir ratifikuojama. Vasario antroji yra labai svarbi man diena, nes tai pirmiausia yra mano gimtadienis. Ir gali atsitikti taip, kad per mano gimtadienį mes balsuosime dėl tokio svarbaus dokumento. Na, nu, dabar kiek rimčiau kalbėsiu. Mes turime nedaug laiko ir turime todėl jį išnaudoti gerai. Ir čia turime prašyti mūsų teisininkų pagalbos, nes vis dar yra nemažai klausimų, kuriuos reikėtų nuodugniai išnagrinėti. Ir reikėtų dar išsiaiškinti, kaip bus naudojami tie iškinamieji e, e, instrumentai ir deklaracijos. Mes e, jau kalbėjome apie galimybę kreiptis į teisingumo teismą. Man būtų įdomu sužinoti, kokia yra dabar situacija. Jei mes pritartume, pavyzdžiui, Belgijos pasiūlymui kreiptis į Teisingumo teismą, kaip tai galima būtų padaryti? Tvarumo skyrius. Man atrodo, kad e, Čia dar galima būtų taip pat kai ką patobulinti, nes man atrodo, kad darbin, darbuotojų teisės nėra tinkamai atsaugotos. Ir paskutinis dalykas, tas neigiamas sąrašas. Jūs kalbėjote, kad šis susitarimas taps pavyzdžių, remtis kuriuo bus rengiami kiti laisvosios priekybos susitarimai. Ir man įdomu, tie, tie neigiami sąrašai Ar jie taip pat bus ir toliau rengiami? Man atrodo, kad reikėtų gal apie tai pakalbėti daugiau. Taigi dar yra neįspręstų klausimų ir aš tikiuosi, kad per likusį laiką mums bus pateikta daugiau atsakymų mums rūpimus klausimus. Pane Rodrygės. Ačiū, ponė Virmke. Aš manau, kad čia tai yra susitarima, geras susitarimas parinktas netinkamomis aplinkybėmis. Uh, Šiuo metu aplinkybės tikrai yra sudėtingos. Mūsų civilizacija susiduria su didžiuliais iššūkiais, su dideliu neiškumu dėl savo ateities, kuri dar labiau pagilino beje da, Trumpo pergalę Junktinėse Amerikos valstijose. Aš išnagrinėjau šį susitarimą ir dabar norėčiau komisijai pateikti tokius klausimus. Mes turime dabar e, naują priemonę, tai yra tas, e, ta jungtinė aiškinamoji priemonė. Aš manau, kad tai yra tikrai labai racionalus dalykas. Nes e, kai kas baiminasi, kad gali iškilti privatizavimo grėsmė kai kuriams mūsų valstybinės įmonėms, kad nebuvo aiškiai išdėstytos kai kurios nuostatos susijusios su aplinkosaugos ir socialinėmis teisėmis. Ir iš tikrųjų, ši aiškinamojo priemonė dabar padėtų mums spręsti kai kurias galimas problemas. Bet kodėl niekas jos nepasiūlė nuo pat pradžių? O mano antras klausimas būtų toks. Esu dalyvavus daugybėje diskusijų. Ir panašu, kad labai mažai kas išmano ką nors apie Kanadą. Labai daug kalbama apie tai, kad šis sustarimas padės mums sukurti daugybę naujų darbo vietų, bet mažai kas žino, pavyzdžiui, kad mūsų priekyba su Kanada tai sudaro 1,3 procento visos mūsų ūsinio priekybos. Taigi, man nėra labai aišku, kaip e, tai suderinama su pareiškimu apie daugybę darbo vietų. Be to, Be to, man atrodo, kad e, tai yra šalis, kurioje, e, kuri vargu ar galėtų pakengti mūsų standartams, kad, kurie galėtų mums primesti mažesnius standartus. Yra dar vienas dalykas, tie yra tie papildomi pareiškimai, tos papildomos deklaracijos. Man atrodo, kad nėra aišku iš tikrųjų, koks yra jų teisinės statusas. Ir manau, kad mūsų teisininkai turėtų tikrai šį klausimą įsigilinti ir padėti mums įsiaiškinti, kokiagi yra čia situacija. Bet to reikėtų taip pat suprasti, kad e, kokios bus e, tos pasakmės, jei mes nepasirašysime to susitarimo. Suprantame, kad šis susitarimas nėra puikus, bet jis vis tiek yra geriau nei, nieko neturėjimas. Ir aš manau, kad jei mes ir toliau matysime, kad yra skleidžiama net klaidinant informaciją apie tai, su kuo yra susijęs šis susitarimas, Ir vargu, ar tai bus naudinga. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų pa, pakenks mūsų pastangoms skatinti, skatinti tarptautinę priekybą. Komisijos atstovas, panas Maur, jūs esate atsakingas ne tik už šitą, bet ir už mūsų kitus laisvos priekybos susitarimus. Na, aš tikrai labai tikiuosi, kad netrukus man paskirta cetos bausmė. De, uh, pasibaigs. Pone Mozės, jūs klausėt apie tai, ar kada nors mes naudojame, ar buvome, dalyvavome dvišaliuose ginčiuose. Aš negalėjau ne vieno prisiminti. Vie, paprastai pačius e, prieštaringiausius klausimus mes sprendžiame per PPO. Ir šalis, e, kurios prisėima papildomų įsipareigojimų, kurie, yra, kurie peržengia PPO e, įsipareigojimus, paprastai jie jų laikosi ir e, iškyla kokių nors ginčių, tuomet mes sprendžiame ginčius per PPO ginčių sprendimo mechanizmą. Ir su Kanada beje per darybas mes taip pat susitarėme, kad mes e, pirmenybę teiksime e, PPO ginčių sprendimo mechanizmui, ypač tai taikytina fitosanitarinėms priemonėms ir tai yra aiškiai pasakyta sutartyje. Toliau. Tvarkaraštis Ir da, da, skirius skirtas priekybai ir tvariam vystimuisi ir su priekyba susijusiems klausimams. Aš norėčiau pasakyti, kad susitarimas yra uh, visa apimantis. Ta bendroji aiškinamojo priemonė iš dalies yra komisijos įsipareigojimas, kurį beje mes aptarėme su Kanada ir kurį Kanada, aš suprantu, supras, papildės dar turimas peržiūros nu, nuostatas. Ir tie, tos nuostatos yra suformuluotos neįtin griežtai ir mes galėsime da, uh, jomis pasinaudoti e, ankstyvoje stadijoje ir galėsime e, būtent taip užtikrinti, kad būtų laikomasi prisimtų įsipareigojimų. Bet tą mes galėsime daryti, pradėti tik tuo met, kai įsigalios susitarimas. Kanada aiškiai atsisakė dėrėtis dėl naujo susitarimo ir komisija taip pat jo nerekomenduoja. Tai reiškia, kad e, kai bus atli, e, na, panaudojamos tos peržiūros nuostatos, kur sutartis bus šiek tiek koreguojama, darbo aplinkos saugos ir tvaraus vystimosi klausimai. Šitose sritise bus taikoma procedūra panaši į uh, ratifikavimo procedūrą ir pagal tą procedūrą Europos parlamentas turės pritarti tam, kad šiuose sritise taikomos nuostatos būtų koreguojamos. Mes dar neturime mandato šiai veiklai ir čia daug kas priklausys nuo mūsų darybų, orientacinių darybų su Kanada. Curling, uh, darling, uh, klausė apie parlamento dalyvavimą šiame procese. Net jei tai būtų paprastas bendro komiteto sprendimas, kuri tam turi pritarti pirmiausia taryba, vis tiek nėra, nėra įmanoma manyti, kad mes ne, nesieksime e, Europos parlamento pritarimo. Komisija uh, mano, kad konsultuoti su parlamentu yra labai svarbu, ypač tokių svarbių klausimų. Ir ypač atsižvelgiant į tai, kad Europos parlamentas suvaidino svarbu vaidmenį rengiant šį susitarimą. Taigi, atsižvelgiant visus, visus šios dalykus, aš tikrai nemanau, kad galima net ir kalbėti apie tai, kad mes ignoruosime Europos parlamentą. Taigi mes esam absoliučiai įsitikinę, kad jei bus keičiamas šis susitarimas, tuomet mes sieksime užtikrinti ir tarybą, ir Europos komisija, ir Europos parlamentas pritartų tiems e, e, pakeitimams. Toliau. Mes jau pradėjome konsultacijos valstybėmis narėmis ir jau kalbame apie investicinio teismo sistemą. Taip pat bendraujame ir kole, su kolegomis uh, Kanadoje ir Kanadoje beje jie šiuo metu yra labai e, užsijėmę dėl to, kad jie turi pakeisti kai kurios teisės aktus dėl šio susitarimo. Taigi, kol kas galime pasakyti, kad e, apie detalės susijusios su investicinio teismo sistema mes galėsime pradėti kalbėti tik po kelių savaičių. Dėl darbo nuostatų taikymo. Tai yra platesnio pobūdžio klausimas. Šiuo metu kai kuriuose valstybėse narėse, taryboje, Europos parlamente vyksta diskusija apie tai. Ir komisijai reikės papildomų politinių gairių dėl to, kaip reikėtų peržiūrėti su darbu susijusias nuostatas. Taip pat atsižvelgti tai, kas vyksta pasaulyje. Ir beje, e, labai mažai esama konkrečios informacijos apie tai, kaip ši sistema veikia praktikoje. Bet mes bandome tai įsiaiškinti ir pirmiausia nagrinėjame tuos šaltinius, e, kuriais rėmėmės, kai pasiūlėme šią naują sistemą. Ir mes, kai tik galėsime, iš karto kreipsimės su, su naujausia informacija Europos parlamentą. Atsiprašau, kad negaliu pateikti jums konkretesnės informacijos šiuo metu. Mes suprantame, kad, kad mums reikia sukurti tokią sistemą, kurioje galima būtų veiksmingai įgyvendinti, tačiau kol kas mums nepatiktų jokių politinių gairių dėl to, kaip turėtų ta sistema atrodyti. Dar kelios pastabos. Aiškiai noriu pasakyti, kad CETA neleidžia bet kokiems investuotojams apeiti mūsų teisės aktus galiojančius aplinkosaugos ar, ar, srityje ar kokiuose nors kitose srityse. Ir jie privalo laikytis visų mūsų galiojančių reikalavimo visais administravimo e, lygmenimis Ir Kanada beje yra šalis, kuri didžiuojasi savo viešąją administraciją, šios administracijos sistema ir supranta mūsų reikalavimus. Toliau buvo patiktas klausimas apie tai, kodėl ta aiškinamoji priemonė nebuvo pasiūlyta nuo pat pradžių. Todėl, kad mes kai ko dar nežinojome, kai pradėjome dėrybas. O dabar jau šiandien žinome, kad kai kuriais klausimais mums reikia didesnio aiškumo ir kai rinksime kitus susitikimus, galėsime į tai atsižvelgti. Bet uh, Galiu Jums pasakyti, kad ko gero mums reikės aiškinamųjų pareiškimų dar keliais kitais klausimais, nes šis susitarimas yra labai sudėtingas. Ir todėl vargu ar galima tikėtis, kad jis bus surašytas taip, kad visais, absoliučiai visais klausimais viskas visiems bus aišku. Kitas klausimas yra. Kaip elgtis su tomis nuostatomis, kurios da, skirtingai, nes mes įsivaizdavome, gali sukelti skirtingų interpretavimų. Ir mes susitrime su partneriais, kad jeigu po darybų Europos parlamente, taryboje, konsultacijų su pilietinė visuomenė, paaiškės, kad kai kurios nuostatos turėtų būti išdėstytos aiškiau, turi būti paaiškinta, ką jos reiškia, tuomet mes galėtume skubos tvarka dėl to susitarti. Taigi tų aiškinamųjų deklaracijų dar bus Bet, kaip minėjau, rengdami kitus susitikimus atsižvelgsime į šio susitrimo rengimo patirtį. Ir paskutinis klausimas. Kas bus, jei Valonijos valdžia kreipsis į Europos teisingumo teismą, te prašydama išaiškinti, ar šis susitarimas neprieštarauja ES sutartims? Aš nežinau iš tikrųjų, koks sprendimas bus priimtas. Aš dalyvavau įvairiuose diskusijose, beje, jos buvo nepaprastai įdomios, ponė pirmininkė. Bet turiu pasakyti, kad komisija dažnai nemato iš tikrųjų, kaip veikia administravimo sistema valstybėje narėje. Aš net nežinau, kaip ji veikia mano šalyje. Ir vienas dalykas yra aiškus. Prašymas buvo suformuluotas atsižvelgiant į sutarties, galimus sutarties papildymus. Ir iš esmės jis galėjo būti pagrystas, nes jeigu mes ką nors keisime, tai akivaizdu, kad mes negalėsime nepaisyti sutarčių. Ir dėrybos įvyko. Ir jei valstybė narė atrodo, kad reikia patikrinti, ar galtinis rezultatas neprieštarauja sutartims, na kągi gerai, jokių problemų. Valonijos parlamentas. Valonijos vyriausybė pareiškia, kad Valonijos parlamentas norėtų uh, pirmiausia išsiaiškinti, kokie bus galimi pakeitimai prieš priimdama sprendimą dėl šios sutarties ratifikavimo. Komisija įsipareigojo viską padaryti per, per kuo trumpesnį laiką. Ir gali būti, kad koks nors kitas parlamentas taip pat pateiks papildomą prašymą. Ir aš jau jums sakiau, kad jei kas nors bus keičiama, mes kreipsimės į Europos parlamentą dar kartą. Taigi komisija yra visiškai e, tikra, kad mes darysime viską, kad viskas būtų teisingai sutvarkyta pagal galiojančią procedūrą. Aš dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje šiandien. Mes išnagrinėsime visus pateiktus pasiūlymus ir dar prie jų sugrįšime. Dar kartą noriu pasakyti, kad svarbu yra išgirsti tai, kas sako mūsų dėrybininkas. O tai yra tai, kad e, ši sutartis nesuteikia galimybių nepaisyti ES teisės aktų. Aš manau, kad tai yra labai svarbu žodžiai ir negalime jų neišgirsti. Aš tikiuosi, kad šio susitarimo ratifikavimas vyks sklandžiai, laikantis nustatyto tvarkaraščio, nes aš manau, kad e, ir turinys, ir forma yra du tarpusavę tarpusavį susiję dalykai. Ir aš manau, kad vertinimas ir forma, ir turinį gali pasakyti, kad mes jau priartėjame prie tokio dokumento, kuriam galėtume pritarti. Of... Ačiū, 24 sausio vyks balsavimas, tai reiškia, kad pakeitimams galutinis terminas teikti yra 9 gruodžio iki 6 valandos vakaro. Dar kartą kartuoju, 9 gruodžio, 6 valanda vakaro. Dar noriu priminti, kad e, pakeitimai, pakeitimų skaičius yra ribojamas. Turinys tiesiog taip arba neturit rašyti. Politinių frakcijų e, sprendimų galima papildomas pastabas įtraukti į rezoliuciją. Mes galėsime tuomet balsuoti plenarnės sesijos metu vasario mėnesį dėl tų politinių rezoliucijų turinio. Deja, aš, pus, aš turiu pusvalandžių išvykti ir dabar e, kolega Martina kviečiu mane pavaduoti. No. Sorry, excuse me, I, I have a point of order. Atsiprašau, turiu pastabą dėl darbo tvarkos, noriu, noriu patikslinimo. Žinau, kad visi žinote atsakymą, bet aš nežinau. Ką reiškia pribojimai dėl pakeitimų, aš nesupratau. Sausio 24 mes balsuosime. Kokie apribojimai? Tai yra tik pritarimo procedūra. Tik tai balsavimą, kur rekomenduojama balsuoti taip, galima pakeisti ne arba atvirkščiai, jeigu rekomenduoja ne, galite taip. Vis tiek aš nesuprantu iki galo, bet pasistengsiu įsigilinti. E, rezoliuciją mes galime tik sakyti, kad parlamentas pritarė arba nepritarė, tik viena, vienoks ar kitoks atsakymas. O dabar pereikime prie kito klausimo, tai yra mūtinių veiklos ir valdymo, kaip priemonė sudaryti palankias sąlygas priekybą ir kovoti su nesveisėta priekyba, išorės aspektų vertinimas. Pranešėja yra ponia Begin. Sudėkiu jai žodį, prašau. Grazie, Presidente. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Priekybos politika ir mūtinių sąjunga priklauso ES išimtiniai kompetencijai ir tai yra labai susiję dalykai. Visos prekės iš išorės ES turi praeiti per mūtinės. Yra daug patekimų ES punktų Daugybė yra skirtumų tarp e, muitų mokesčių skirtingos ES dalise. Ir tai reiškia, kad e, verslininkai bando vengti tam tikrų punktų, kur yra ilgesnės eilės ar tenka ilgiau laukti ir, ir kur yra sudėtingesnė muitų mokėjimo sistema ir renkasi kitus punktus. Čia susitarimas su padirbtomis prekėmis arba tomis prekėmis, kurios netitinka ES standartų, jos lieka muitų, muitinėse ir tai sukelia daug papildomo darbo. Penki iš šimto prekių yra padirbtos prekės, kurios patinka ES ir padirbtų prekių skaičius e, tik tai didėja apie 80 tūkstančių įvairių prekių, kurie iš Turkijos, iš Indijos, iš Kinijos, iš, iš Hongkongo, iš kitų pasaulio šalių įvežamos į, į ES, nemaža dalis jų yra padirbtų. Yra sudaromi dvišaliai priekybiniai susitarimai, kad būtų galima pagerinti saugumą visoje tiekimo grandinėje, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma, tarptautinė e, priekybos organizacija, pasaulinė priekybos organizacija. Taip pat yra saugoma ir intelektinės nusavybės teisė, tai yra ypač svarbu, kadangi paslaugos sudaro beveik 80 procentų eksporto į ES, tai sudaro labai didelę darbo vietų skaičių, vietų dalį ir taip pat atsakinga už didžiulę PVM procentą. Mažoms ir ties įmonėms ta visa procedūra yra labai brangi, reikalaujanti daug sąnaudų. Europos Sąjungų teisės, Sąjungos teisės aktų sudėtingumas taip pat e, turi poveikį mūsų prekybos politikos veiksmingumui. Rengdamas pranešimą stengiausi suprasti įvairius skirtimus, kokie, koks yra poveikis investicijom, darbo vietom, e, E, darbo vietų įkūrimui, ekonomikos augimui ir taip toliau. Tiek priekybos, tiek muitų srityje. Visiškas darbo visiškas prekybos liberalizavimas taip pat gali turėti neigiamų pasiekmių. Savo darbinėme dokumente šiandien aš pateikiu keletą pastabų, rekomendacijų siekiant užtikrinti uh, kuo geresnį rezultatą. Nekartą lankiausi įvairiuose uostuose Europoje, taip pat ir Italijoje, kalbėjausi su muitinių darbuotojais, pareigūnais, su tais, kurie atlieka uh, augalų sveikatos ir kitus patikrinimus Ir gavome daug rezultatų. Taip pat dėkuoju ir Jums už pagalbą, dėkuoju už Jūsų indėlį ir įdėmė klausysios diskusijų. Ačiū dabar steiksiu šešėliniams pranešėjams žodį. EPP vardu, prašau. Kalbėtojas kalba be mikrofono. The... Džiaugiamės darbinio dokumentu, bet taip pat ir laukiame kad jis būtų konkretesnis ir kad e, atsirastų savo iniciatyvą parengtas e, pranešimas. Veiksmingas bendradarbiavimas tarp 28 muitinių sistemų vaidina labai svarbu vaidmenį priekybos sistemoje. Tai iškelia naujus iššūkius muitinių, muitų sąjungai nuo jos įkūrimo pradžios. Muitinės sudaro, vaidina labai svarbu vaidmenį ir sudaro tam tikrą prekybos barjerą mūsų mažoms ir vidinės įmonėms. Mums iškyla problemų dėl to, kad trūksta veiksmingo muitinio administravimo. Muitinių taisyklės yra labai sudėtingos, sukeliančios didelę naštą ir tai yra priekybos barjeras, kaip aš jau ir minėjau. Taip pat trūksta veiksmingos mokesčių surinkimo sistemos, egzistuoja organizuotas nusikaltamumas, Yra daug labai sulaikomų prekių, daugiau nei 15 procentų pernai buvo sulaikyta, yra pažeidžiama tarptautinė teisė ir patirime labai didžiuliai finansiniai nuostoliai. Mums reikia tinkamos sąnaudų ir gautos naudos analizės, reikia poveikio vertinimo prieš tai, kol mes įvesime naujas taisyklės ir teisės aktus iš Briuselio. Išlieka labai daug problemų susijusių su muitų sistema. Nebuvo atlikta naudos ir nebuvo atlikta sąnaudų ir naudos analizė, nebuvo atliktas tinkamas poveikio vertinimas ir mes, mums kyla problemų dėl mokestinių interesų. Jie yra labai svarbus, bet nepamirškime kad mes turime kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą Europoje. Tai yra svarbu mažoms ir vidinėms įmonėms, dėl to reikia sumažinti tą administracinę naštą, kurią patiria mažos ir vidutinės įmonės. Mes turime prievalę palengvinti prekių srautus tarp valstybių. Yra daug susitarimų pasiekta įvairių. Vienas iš mūsų prioritetų yra, yra nauja modernizuota muitų sąjunga. Ačiū. Dėkuoju toliau. Socialdemokratų vardu ponas, ponė Rodrygės, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už gerai atliktą darbą. Pirminis darbo dokumentas, kuris yra pateiktas, yra tik tai tikrai gerai parengtas. Mes taip pat dėsime visas pastangas padėdami pranešėjai toliau dirbti. Muitų sąjunga nebijotinai viena iš didžiųjų sėkmių ES, bet jau trūksta harmonizavimo, trūksta suderinimo ES mastu. Mes kalbame apie bendrą rinką, kur yra taisyklės ir jų gyvendinimas, tai jie nėra vienalyti, skiriasi tarp valstybių narių, egzistuoja nesažininga konkurencija tarp pramonės sektorių ir tai veikia ir importo sektorių. Deja, mūsų prekybos partneriai dažnai renkasi e, tokius kelius, kurie yra mažiau sudėtingi, kur, kur yra mažesni reikalavimai ir žemesni standartai, taip pat kur reikia mažiau ir mokėti. Tai turi tiek išorinį, tiek vidinį poveikį. Mes visada laikėmės tokios linijos, kad muitinės yra ta priemonė, kuri turėtų sulaikyti nuo tam tikrų pažeidimų Viena iš funkcijų yra vartotojo apsauga. Ir jeigu mes įsileisime produktus, kurie netitinka mūsų taisyklių, nes trūksta harmonizavimo, suderinimo, atliekant stebėseną ir patikras, tai tuomet mes nesugebėsime įgyvendinti mūsų principų. Čia žengtas žingsnis į priekį, įvedus e, muitų kodeksą ir atitinkamas procedūras, bet to nepakanka. Čia buvo paliestas dar vienas dalykas. Misija į Valencijos uh, uostą. Ten mes galėjome vietoje pasižiūrėti, kokia yra gyvenimo realybė. Parama turėtų būti subalansuota. Mes turime užtikrinti mūsų kompetencijas uh, muitų srityje ir turime spręsti tas problemas, kurios atsiranda dėl nesažiningos konkurencijos. Dėkuoju. Nematau ECR e frakcijos atstovų, einame toliau prie Aldi. Pone Ornės, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasakyti, kad mums siūlomas pranešimas parengtas tinkama linkme, pritariu viskam, kas yra pasakyta, visi pritarėme, jog yra skirtumų, milžiniškų skirtimų dėl to, kaip yra taikomo, taikomi muitų sąjungos principai ir nuostatos yra didžiuliai skirtumai dėl sankcijų, dėl kontrolės priemonių. Tai yra, kad mes iš tiesų neturime tikros veiksmingos muitų sąjungos. Mes turime apsisaugoti, turi, turime saugoti ir ginti ES interesus, Turime intelektinės nusavybės teisės ginti prieš padirbinėjimą, turime saugoti geografinės nuorodas ir taip toliau. Visą tai, man atrodo, svarbus dalykai. Ir taip, mums reikia didesnio harmonizavimo, taip, mums reikia didesnio bendradarbiavimo tarp muitinių ir tarp valstybių narių, kad sumažintume tuos skirtumus. Taip pat reikia aiškaus tikro plano, kaip reikėtų kovoti su padirbinėjimu, su falsifikavimu. Reikia harmonizuoti kontrolę ir sankcijų sistemą. Ir reikia dialogo, išsamesnio dialogo ir bendradarbiavimo su šalimis, iš kurių yra eksportuojamos falsifikuotos prekės. Čia reikėtų sustiprinti bendradarbiavimą kontrolės srityje. Ir paskutinė pastaba. Manau, kad uh, būtų galima iškelti klausimą dėl muitų sąjungos narių, kurios nėra ES narės. Kokio pobūdžio santykių mes norime su tomis šalimis, ilgalaikių santykių, pavyzdžiui, su Turkija. Kokie bus mūsų prekybiniai santykiai su Turkija, politiniai santykiai, visa tai yra susiję, tai yra labai karšta, aktuali tema. Ir per vidutinių laikotarpių ir ilgųjų laikotarpių būtų labai svarbu atsakyti į tos klausimus. Now... Labai ačiū. Gue, ponė Miner. Dėkoju, pirmininkė. Turiu porą pastabėlių. Na, e, vieninga e, vienodas požiūris, vienodas galimybės yra, aišku, labai svarbus dalykas, bet mes nenorim patekti į tokią situaciją, kur bus per didelė administracinė našta. Todėl aš siūlyčiau, kad e, reikėtų e, pačiom šalims galvoti, kaip kovoti su nelegalia prekyba. Ir taip pat reikia atsižvelgti į darbuotojus ir darbdavis. Ir reikėtų žiūrėti, kokie yra, kokios yra tarptautinės tiekimo grandinės. Ir galiausiai aš m, tikiuosi, kad darbo vietos ir aplinka vaidins svarbiausią vaidmenį šitam susitarime. Na, atrodo, kad niekas iš ANF nėra, e, nieko nėra šis salėje ir sutikiu žodį komisijos atstovui ponui Robert. Actually, I'm here representing DigiTrade and DigiTaxud will. Thank you very much for the floor. Dėkuoju, aš esu Susan Eigner ir aš e, mokesčių generalinio direktorato vadovė ir mes dirbam šitoj srity, dėl to man e, kelia tikrai didelį e, susirūpinimą ši padėtis ir tai, kaip vyksta diskusijos, debatai. Aš norėjau padėkoti už puikų dokumentą, kuris apibendrina tuos iššūkius, su kuriais susiduria e, priekyba ir muitinė, e, ypač muitinė atlikdamas savo darbą, nes tai yra labai didelė užduotis ir iš vienos pusės, kaip pasakyta, jie turi palengventi, padėti teis, teisėtai priekybai, o iš kitos pusės saugoti visuomenę, kovoti su neteisėta priekyba ir užtikrinti kad bus vienodos galimybės visiems prekiautojams Europos Sąjungoje. Dokumente paliesta ta daug e, aspektų, su kuriais dirba mūtinė ir norėjau kalbėti e, trumpai ir atsakyti, trumpai atsakyti į kai kuriuos e, klausimus, išsklaidyti nerimą. Ir aišku, kad Muitų sąjunga yra pagrindinis Europos sandaros ramstis ir e, reglamentuoja priekybos politiką, tai padeda saugoti vieningą rinką ir aišku, kad po tiek daug metų, beveik po 30 metų galiojančio e, mūtinio kodekso nuo 10-mečio e, galiojančio reikia modernizuoti mūtinių darbą ir priimti ir įgyvendinti naujus teisės aktus, e, jau kaip minėjau, mūtinių kodeksą. Turiu pasakyti, kad išsakyti išsakytas nerimas yra ir mūsų nerimas, ir komisija e, tiesiog laikosi panašios nuomonės. Visiškas suderinimas, tinkamas įgyvendinimas e, muitinės taisyklių visose valstybėse narėse yra mums nepaprastai svarbus dalykas. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko muitinio kodeksas buvo priimtas Jūs aišku girdėjote apie atnaujintą e, kodeksą ir sąjungos e, kodeksas yra tiesiog e, to senojo kodekso naujas variantas, bet atnaujintas ir tai yra tai atsižvelgia į tai, kad yra daugybė pokyčių ir e, E, Mūtinių kodeksas siekia visiškai automatizuoti visas procedūras iki 20 metų pabaigos, e, išmūtinimą ir visas procedūras. E, ir siekiam užtikrinti, kad būtų taikomi tie patys reikalavimai duomenims, duomenų procedūra ir tie patys reikalavimai visoms procedūrams. Iš prekiautojų bus reikalaujama pateikti tokius pačius vienodus duomenis, ne, nesvarbu, į kurią valstybę narę yra importuojama ar eksportuojama. Taip pat leidimai visoms procedūrams bus išduodami, naudojantis elektroniniu būdu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninė sistema, steigiant užtikrinti, kad būtų toks pat e, požiūris visose valstybėse narėse. Taip pat e, norėjome pritaikyti įstatymus, tai yra teisės aktus prie dabartinių sąlygų, priekybos sąlygų, siekiant užtikrinti, kad taisyklės atitiktų tikslą, e, tai yra palengvinti e, priekybą ir saugoti es e, finansinius interesus, kaip atspindėta ir dokumente, kurį mes išanalizavome, Be to atsižvelgiama ir į mažų vidutinių įmonių e, rūpeščius. Jūs rasite daug e, informacijos E, mokesčių GD svetainėje ir ten yra taip pat e, nurodyta, kaip turėtų būti gyventinami teisės aktai ir pateikiami ir gerųjų, gerosios praktikos rezultatai, pavyzdžiui, kaip pateikti paraiškas prašymus, jeigu maža e, ar vidutinė įmonė nori pradėti darbą dokumente nurodoma, kad nėra vieningo įgyvendinimo. Aš taip pat suprantu ir tai, kad jūsų, e, jūs, e, jums kelia nerima viskas, ne, ne vien tik tai, tai kas yra nurodyta teisės aktinės. Mūtinių kodeksas yra pradėtas taikyti neseniai ir naujas mūtinės procedūros įgyvendinamos palaipsniui. Tai reiškia, kad jūs pamatysit visą poveikį tik tai 2020 pabaigoje, kai visos e, sistemos pradės galioti. Dabar taisyklės e, jau pradedamas nuo įsigyvendinti, bet kai kur dar mes e, vartojame tai vadinamą popierinį variantą, o tik tai iki 20 metų pabaigos bus pereita prie visiškai e, e, IT sistemos. Jūs sakėte, kad sistemos yra sudėtingos, bet reikia užtikrinti, kad visos valstybės narės neįs mm, tinkama kryptimi, kol dar neturim vieningos sistemos, mes turime susietas sistemas ir mm, siekiam dabar užtikrinti, kad nebūtų atotrukio, kad būtų vieningai įgyvendinamas ir taikomas sistemos. Na, e, nėra vienodų muitinės funkcijų, bet aišku, tai nepatenka į teisės aktų taikymo sritį, bet mes žinome ir valstybės narės žino, kad Sąjungos mūtinių kodeksas gali būti gyvendinamas veiksmingai, efektyviai ir mūtinės administracijos galėtų tinkamai dirbti tik tai tada, kai jos laikytųsi vieningos tvarkos ir tinkamai bendarbiautų su, e, su kitomis institucijomis, kurios e, yra atsakingos, pavyzdžiui, policija ar pasienio apsaugos agentūros e, įstaigos, siekiant užtikrinti vieningą taisyklių taikymą. Mes dirbame ir rengiame komunikatą kartu, vadovavimo komunikatą kartu su valstybėmis narėmis, kuris bus parengtas ir priimtas šių metų pabaigoje ir e, tai yra nurodoma, kad valstybės narės turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su e, komisija, kad e, e, būtų tinkamiau įgyvendinamas taisyklės, tiekiant geriau už į, laikytis taisyklių ir e, užtinkti, kad mutinės įstaigos tinkamai saugos e, sienas ir siekiant pagerinti muitinės administravimą visoje Europos Sąjungoje ir e, užtikrinti jų finansinius poreikius. Šis komunikatas taip pat e, stengiasi spręsti ir jūsų e, iškeltus klausimus. Pavyzdžiui, pirkimo uostus ir taip toliau. Ir e, vėlgi siekiama, kad vienodas taisyklės būtų taikomas visose valstybėse narėse. Mes tęsiam dialogus su valstybėmis narėmis, siekiant, kad e, teisės aktai būtų gyvendinami, na, tiesiog paraidžiui. Bet aišku, yra e, įrangos klausimai, įrangos pasienyje klausimai, valstybių narių pajėgumai ir taip toliau. Ir e, šiame e, komunikate visą tai aptarėme. Kai dėl finansavimo ir mm, e, tinkamo e, aptikimo mechanizmo, vėlgi mes e, šitos klausimus spręsime, kai renksime naują mm, finansinę programą, kadangi tikrai kyla susirūpinimo, kad įranga yra brangiai, kai kurios institucijos yra tinkamai aprūpintos, kai, kai kurios ne ir trūksta nepakankamas finansavimas. Dar viena mūsų strategija aptarė e, kitus klausimus, tai yra ES strategija ir veiksmų planas e, rizikų valdyme. Čia yra siekiama pa, gerinti e, rizikos valdymą, užtikrinti e, tapatumą ir vienodumą. Šiame darbe mums padeda ir kitos agentūros. Mes parengėme pažangos ataskaitą, parengėme pažangos ataskaitą šių metų Liepos mėnesį po dviejų metų įgyvendinimo, nes strategija įgyvendinama nuo 2014 metų ir tarybos išvados e, bus paskaptos gruodžio 5 dieną kviečiama užtikrinti sinergiją ir tarptautinį bendradarbiavimą. Išvados e, patvirtina e, pažangos ataskaitą ir teigia, kad nereikia keisti strategijos, bet toliau tęsti darbą. Ir manau, kad jūs e, iškelti klausimai yra sprendžiami. E, pranešimas taip pat mini sankcijų direktyvą. Darbas tęsiamas. Komisija e, pritarė parlamento pozicijai dėl komisijos pasiūlymo. Manau, buvo labai aišku, kad jūs norėjote pabrėžti poreikį, sankcijų harmonizavimo poveikį. Ir mes laukiame pastabų ir komentarų, taip pat e, siūlomų pakeitimų, kuriuos pateiks parlamentas. Ir e, norėčiau pabrėžti, kad mes esam pasirengę e, tęsti bendradarbiavimą su parlamentu ir tikiuosi, kad galiausiai bus priimta direktyva, kadangi tai e, labai reikšminga priemonė e, siekiant garantuoti, kad valstybės narės taikys sankcijas ir įveiks e, pažeidimus vienodai ir vieningai, o dėja iki šiol to nebuvo. Pirmininkas atsiprašo, ar jūs galėtumėte baigti, kadangi mums trūksta laiko. Dėl IPR mes išklausėme jūsų pasisakymus. Tai yra mūsų darbo turkės vienas svarbiausių klausimų, tai yra dalis mūsų bendradarbiavimo su Kinija ir daugeliu kitų šalių, taip pat tarptautinių lygmenių Manau, kad mūsų bendros operacijos, kurios traukia Europolą, Interpolą ir trečiasią šalis, Olafą, e, prisideda e, steikiant pažangos. Taigi norėčiau padėkoti už dokumentą. Noriu pasakyti, kad mes esam pasirengę nešti savo įnašą ir atsakyti į visus klausimus, kurie jums kiltų. Labai ačiū. Dėkuoju už išsamų atsakymą. Aš atsiprašau, nes mes turim palikti šitą salę iki 25. Bene, grazie, io ringrazio i colleghi per eh, questo primo Labai ačiū, norėčiau padėkoti visiems eh, kolegoms eh, už jų išsakytas nuomonės dėl darbinio dokumento, dokumento projekto aišku, buvo išsakytas pastabas ir išsakytas nuogastavimas. Ir aš į tai atsižvengsiu, rengdama projektą, kuris bus užbaigtas prieš po keletų dienų. Kaip sakė kolegas, aš noriu atkreipti dėmesį ir pasakyti tai, kad mes jau dirbame su Indė komitetu. Ir e, spalio mėnesį tai buvo misija Valencijoje, mes pristatysim mm, šitą komandiruotę ir mm, taip pat e, buvo neformalių susitikimų ir taip pat buvo susitikimo uostose Genujoje ir mm, Trieste ir daug e, tų, kurie dirba uostose, jie e, vėlgi išsakė savo pastabas ir aš išgirdau labai vertingų pasiūlymų. Norėjau patikoti komisijai už paramą ir mes e, pateiksime naujos informaciją kitame posėdėje. Ačiū. E, Baigėme šitą e, darbo turkės punktą. 19. Dabar pasiūlymas dėl tarybos sprendimo, dėl protokolo, iš kurio iš dalies keičiamas sudarties dėl civilinės aviacijos ordos prekybos priedas. Pranešėjas yra ponas Rodrygės ir suteikiu žodį jam iš karto. Gracias, presidente. Bien informarles que estamos hablando. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėčiau priminti jums, kad Mes kalbame apie sutartį dėl civilinės aviacijos orlaivių priekybos, kurią pasirašė 22 šalis ir kuris galioja nuo 1980 metų. Pagal šį susitarimą buvo panaikinti importo muitai visiems orlaiviams su tam tikromis išimtimis ir čia buvo galvojama apie būtinybę padėti viešajam sektoriui. Tai yra labai sudėtingas e, techninio pobūdžio susitarimas ir jis turi e, priedą, kuriame yra nurodyta, e, kokiams prekiams pagal šią sutartį taikomas bemūtis režimas. Ir pilietinių orlaivių komitetas nusprendė priėmė protokolą, iš dalies keičianti tą, tą sutarties priedą ir pagal da, galiojančią tvarką Europos parlamentas turi suteikti pritarimą. Ir aš manau, kad mes galėtume pritarti šiam siūlomam protokolui. Dėkuoju, ar kas nors EPP ir socialistų frakcijos norėtų ką nors pasakyti? Ar Pone Desarnės, Aldė Šešernė pranešė. Labai trumpai, iš tikrųjų šis klausimas nepaprastai techninis, nes bandoma tiesiog yra da, atnaujinti da, da, šią sutartį atsižvelgiant į, da, į da, į da, naujausius pakeitimus ponas Šolts. Aš šiek tiek ilgiau kalbėsiu, nors iš esmės aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Tai yra tikrai techninio pobūdžio dokumentas, bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną problemą, kuri yra susijusi su PPO sprendimu dėl Ejobuso ir Boeingo. Jums tikriausiai prisimnate, kad aptautinė civilinės uh, aviacijos organizacija e, šiemet susitrė dėl globalios rinkos priemonės. Ir jie yra skirta tam, kad būtų mažinami taršalų išmetimai aviacijos sektoriuje, kuris yra labai taršus beje. Ir civilinė aviacija yra subsidijuojama ir todėl e, skrydžiai šiandien yra tokie pigus. Uh, Be to, avialinio oro bendrovės gali eksploatuoti orlaivius dažniau dėl to, kad jie neturi mokėti už, išmet, už išmetimus. Ir aš manau, kad mes šiam klausimui turėtume skirti daugiau dėmesio ateityje. Ir aš manau, kad mes e, turėtume tai atsižvelgti, ypač kai kalbėsime apie kitus susitarimus, pavyzdžiui, kitus dokumentus, kurie reglamentuoja, pavyzdžiui, orlaivių gamybą. Dėkoju. Ponas Merian, komisijos vardu. Aš kalbėsiu labai trumpai. Kaip jau buvo pasakyta, tai yra tikrai labai techninio pobūdžio pakeitimas, atsižvelgiant į 2007 metais patvirtintą suderintą sistemą. Aš norėčiau tiesiog Jums priminti, kad Ženevoje kai kas jau pasirašė protokolą. Ir aš taip pat norėčiau paraginti Jūs dirbti kuo greičiau, nagrinėjant šį dokumentą. Dėkoju. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 15 dienos. Komitete dėl jo balsuosime sausio 24 dieną. Ir tai, ko gero, nebūt pas sudėtingiausias klausimas mūsų darbo tvarkėje tą dieną. Ir plenarinėme posėdėje mes turėtume šį dokumentą patvirtinti per pirmą kovo mėnesį vyksinčią plenarinę sesiją. Tai tiek, o dabar periname prie paskutinio mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra prie ataskaitos apie mūsų komandiruotę į Valenciją ir Alicantą. Mūsų delegacija tenai nuvyko spalio mėnesį. Tai buvo labai vaisingas apsilankimas. Deja, aš negalėjau jame dalyvauti, Ir e, ta, aš žinau, kad Alikantėje kolegos lankėsi Europos intelektinės nuosavybės apsaugos organizacijoje ir buvo kalbama apie tai, kaip galima būtų tobulinti intelektinės nuosavybės apsaugą ir kaip atsižvelgiant į jaunąją kartą ir, mažus ir viduti, mažas ir vidutinės įmonės. Taip pat buvo susitikta su šių regionų prekybos rūmais, vyko darbo vakarienė, buvo susitikta su įvairiais valdžios atstovais ir Valencija beje yra labai svarbi prekybos partnerė. Ir taip pat buvo kalbėta apie SADEK, apie TTIP, apie CETA ir, čia visus nustebinsiu, apie Brexitą. Bet to šis regionas e, yra da, e, labai svarbus vienas didžiausių konteinerių po uostų ir todėl buvo kalbėta apie suderintus standartus, apie kontrolę, apie mūtinių darbų derinimą. Gal jūs norėtumėt ką nors pasakyti, ponė Rodrygės? Na, man atrodo, kad jūs viską puikiai pasakėte, vargu ar galėčiau ką nors pridurti. Labai gaila, kad jūs negalėjote kartu su mumis važiuoti į Ispaniją. Labai dėkoju. Jei papildomų pastabų nėra, tuomet aš norėčiau Jums pasakyti, kad mes baigėme posėdį šioje salėje, o 15 val. visų laukiame plenarnių posėdžių salėje, kuriame vyks jungtinis posėdis su Žemės ūkio komitetu. Dėkoju, kolegos.